Good morning. Labas rytas. Ponios ir ponai. Mėly kolegos. Sveiki susirinkę į užsienio reikalų komiteto posėdį gana ankstyvų metų. Žinau, kad tai neįprasta, bet mūsų laukia ilgas balsavimas ir turime viską suspėti. Pirmasis punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar kas nors turi kokiu nors pastabų, jei ne, darbo atvarkę laikysime patvirtintą. Ai, pirmininko pranešimai. Turiu vieną pranešimą dėl vertimo, dėl pirmininkų suigos poreikių. Šiandien vertimas į slovakų kalbą e, yra pasibus, tai yra e, galite tik klausytis vertimo galite tik kalbėti slovakiškai. Šiandien noriu pasisveikinti su ypatinga lankytojų grupe. Kaip žinote, aš esu iš Šiaurės Vokietijos, iš nedidelio miesto šalia Kuksakn. Ir man labai malonu pasveikinti šiandien e, kariškių e, vyrų ir moterų delegaciją iš Vokietijos e, jūrų pajėgų karinio dalinio Visi šie drąsūs kariai e, dalyvavo ES e, karinėje misijoje Afrikos kišulyje. Dabar trečiasis darbo tvarkės punktas. 2018 e, komisijos ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Pranešėjas Kristian e, Van Prie. Dar norite ką nors pasakyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Džiaugiuosi, kad šiandien balsuosime dėl šio pranešimo, kurį parengė mūsų komitetas, bet norėčiau plena, prašyti, kad į plenarinio posėdžio darbo tvarkę šis pranešimas nebūtų įtrauktas, kad palauktume, kol Bosnijos parlamentas patvirtins taisyklės dėl ACPC e, priemonės e, funkcionavimo. Tai vienintelė šalis, kuri to dar nėra padariusi. Todėl turi visą atidėliojamas balsavimas. Todėl aš oficialiai prašau, kad kad mano pranešimas balsavimui plenarnėme posėdėje būtų teikiamas tik po to, kai Bosnijos parlamentas priims šį sprendimą ir balsuos dėl tų taisyklių. Kristijanai, teisingai suprantu, nenorite, kad dėl to balsuotume šiandien. Balsuojame šiandien mūsų komitete, bet ne plenarnėme posėdėje. Nesiūsime e, pranešimo į plenarinį posėdį tol, kol e, Bosnijos parlamentas nebalsuos dėl minėto klausimo. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors turi kokių nors pastebėjimų? Atrodo, kad ne. Toliau, todėl pradėkime balsavimą. Pir, antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome. Prašau balsuoti. Atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vardinis balsavimas dėl 53-ojo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 20 balsavus prieš ir 19 balsavus už. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 64 dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalies kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis 64 už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 74 už, prieš susilaikė. Turime patikrinti dėl 74, prašau balsuoti. Dar vienas balsas netiduotas. Pritarta. 21 už, 19 prieš. 8 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 9 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 91 už, prieš susilaikė atmestas. 10 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 105 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 106 už, prieš susilaikė pritarta. 108 už, prieš susilaikė pritarta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 111 už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 111, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta labai nedidelė persvara. 12 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 13 už, prieš susilaikė pritarta. 14 už, prieš susilaikė pritarta. 15 už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. 138 už, prieš susilaikė pritarta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 147 už, prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš susilaikė pritarta. 20 už, prieš susilaikė pritarta. 159 dėl dviejų dalių pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 152 dalis už, prieš susilaikė atmesta. 21 kompromisas už, 159 pirmoji dalis tikriname. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Visą laiką reikia žiūrėti į liberalus, kaip jie elgesi. Visada žiūriu į Petrą ir kitus. 21 už, prieš susilaikė pritarta. 22 už, prieš susilaikė pritarta. 23 už prieš susilaikę pritarta. 25 už prieš susilaikę pritarta. 25 už prieš susilaikę pritarta. 26 už prieš susilaikę pritarta. 27 už prieš susilaikę pritarta. 10 konstatuojamosios dalies punktas už prieš susilaikę atmestas. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 16 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime tikrinti. Dėl 19 prašau balsuoti. Baigtas balsavimas. Aiškiai pritarta. 21 už, prieš susilaikę pritarta, 22 už, prieš susilaikę pritarta, 23 už, prieš susilaikę pritarta. Konstatuojama, nurodomosios dalies punktai, pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta, pirmas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta, antras pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta, trečias už, prieš susilaikę atmestas, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę pritarta, penktas už, prieš susilaikė pritarta, šeštas už, prieš susilaikė pritarta, septintas už, ne, septintas atkrenta, De, e, antras žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, aštuntas už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavimą dėl aštuntojo, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas tuomet dėl pranešimo prašome balsuoti. Final vote. Final vote. Nine was rejected. Devintas pakeitimas buvo atmestas. Balsavimas baigtas pritarta 33 balsavus už, 7 prieš ir 2 susilaikius. Dabar ketvirtas darbo atvarkės punktas - partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos bendryjų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Pranešėjas ponas Prėda, ponia Prėda, ar norite ką nors pasakyti? Ne. Vienas balsavimas numatytas, balsuojame elektroniškai dėl rekomendacijų projekto. Balsavimas baigtas. Pritarta 40 balsavus už, vienam prieš. Toliau. Rezoliucija. Penktas punktas. Rekomendacija tarybai, komisijai ir komisijos pirmininko pavaduotojų, sąjungos vyriausiai galiotinį ir, ir, ir dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo. Pone Prida, ar norite ką nors pasakyti? Ne. Tuomet balsuojame. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė, pritarta. Penktas už, prieš susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš susilaikė, pritarta. Septintas už, prieš susilaikė, Tikriname dėl septintojo, prašau balsuoti. Baigta. Atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 37 už, prieš susilaikę. Tikriname 37, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Prašau balsuoti. Tikriname 18 pono Šolco. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas už, prieš, susilaikę, pritarta. 32 pakeitimas pono Šolco už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 už, prieš susilaikė atmestas. 34 už, prieš susilaikė pritarta. 6 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 40 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 7 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 63 pakeitimas pono Kastaldo už, prieš susilaikė pritarta. 12 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 13 už, prieš susilaikė pritarta. 75 pakeitimas Šafhauserio už, prieš susilaikė atmestas. 74 už, prieš susilaikė. Patikrinsime 74, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė, pritarta. 79 už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavimą dėl 79-ojo pono Pajet pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 81 už, prieš susilaikė, pritarta. 15 už, prieš susilaikė, pritarta. 16 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Pritarta 40 balsavus už vienam prieš dviem susilaikius. Toliau šeštas pakeit, e, Punktas ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už jos ribų klausimais įgaliojimai. Pranešėjas Andžai Gžip. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Well, jo net nėra. Tai negalim jam suteikti žodžio. Ilgas balsavimo sąrašas, pradėkim. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Antras už, prieš susilaikė primta. 71 už prieš susilaikė primta. 72. Trečias kompromisas už prieš susilaikė primta. 79 už prieš susilaikė primta. 81 už prieš susilaikė. Pasitikriname. 81 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti. Baigiame. Atmesta, nes 21 už ir prieš. 82 už, prieš susilaikė. 82 tikriname elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta 21-21. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė primta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė primta. Šeštas už prieš susilaikė primta. 98 už prieš susilaikę primta. Tikriname 98 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. Septintas kompromisas. Už prieš susilaikę primta. 104 už prieš susilaikę primta. Žodinis pakeitimas. Pirmas už prieš susilaikė priimta, 105 už prieš susilaikė atmesta, 8 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 9 kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už prieš susilaikė priimta, 162 už prieš susilaikė atmesta, 163 už prieš susilaikė priimta. Atmesta. Tikriname. 163. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 164. Už prieš susilaikė priimta. 164. suklidau, sakiau, kad primta, o čia tiesiog yra toliau 662 už prieš susilaikę atmestą. 165. 164 atmestas. Dabar 165 už prieš susilaikę. Pasitikriname 165. Balsuoti baigiame. Primta. 12 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 13 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 14 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 15 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 16 už prieš atsiprašau, sako pirmininkas, pona Schaffhauser, kas už prieš susilaikė atmesta. Šimtas devyniasdešimt pirmas tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas devyniasdešimt antras už, prieš, susilaikė Tikriname. 192 tikriname. Balsuoti baigiame. Primta. 193 už, prieš, susilaikė atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, primta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 17 už prieš susilaikė priimta. 210 už prieš susilaikė. Turim pasitikrinti. 220. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 19 už prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 balsuojame elektroniniu būdu. Primta. 19 pakeitimas. Primta. 16 už prieš susilaikę. Primta. 17 už prieš susilaikė atmesta, 18. 18 atkrenta. Bet 17 atmestas. Turim balsuoti už 18. Kas už prieš susilaikė priimta? Tikriname. 18. Elektroniniu būdu. Primta. Kristina, mačiau. Kristian, mačiau, ką ten darėjai. Toliau, 20 kompromisas už prieš susilaikė primta. 27 pono Kano pakeitimas už prieš susilaikė primta. 21 kompromisas už prieš susilaikė primta. 31 už prieš susilaikė primta Pasitikriname. 31 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame, priimta. 32 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė. Tikriname 42 pakeitimą. Pono veržyje, ponios veržyje. Balsuoti baigiame. Primta. 43. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 44. Už, prieš susilaikė atmesta. 45. Už. Tikriname 44 elektroniniu būdu. Balsuoti baigti 45 už prieš susilaikė. Tikriname. 45 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Citatos. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Antras už prieš susilaikė priimta. Trečias, nebalsuojam. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas už, prieš susilaikė. Tikriname penktą citatą. E, penktą pakeitimą, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė. Tikriname šeštą pakeitimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas atsimtas, aštuntas. Kas už, prieš, susilaikė. Tikriname aštuntą pakeitimą. Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Žodis pakeitimas numeris 2, kas už prieš susilaikė priimta. Ir balsuojame dėl visos rezoliucijos Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 41 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Ir dabar septintasis punktas - prieglopšio ir migracijos fondo steigimas. Nuomonės referentas mūsų vicepirmininkas ponas Vistizen. Ar jis nori pasisakyti, ar norit ką nors pasakyti? Ne. Gerai. Aš turiu pranešti kolegom, kad jei priimtas 125 pakeitimas, tai 126 atkris, jei 125 priimsim. Pradedame balsuoti dėl šios nuomonės projekto. Irgi dėl nuomonės toks ilgas balsavimo sąrašas, sako pirmininkas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, tikriname. Balsuoti baigiame. Primta. 77 už, prieš, susilaikę. Tikrai nebus lengva. Tikriname elektroniniu būdu 77. Kolegos, keturi kolegos nebalsuoja. Primta. 78 už, prieš, susilaikę. Tikriname. Atmesta. 79. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 80 už prieš susilaikė atmesta. 81 už prieš susilaikė atmesta. 82 už prieš susilaikė atmesta. 82 tikriname. Balsuoti baigiame. Priimta. 803 už, prieš, susilaikė. Tikriname 803. Balsuoti baigėme atmestą. 84 už, prieš, susilaikė atmestą. 85 už, prieš, susilaikė atmestą. 5 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Fantastika. Jau 90 esame už, prieš, susilaikė priimta. 91 už, prieš susilaikė. 91 tikriname. Baigiame. Primta. 92 už, prieš susilaikė. Primta. Tikriname. 92. Lopės. Balsuoti baigiame. Primta. 93 už, prieš, susilaikė. Primta. 94 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 95 už, prieš, susilaikė. Primta. 96 už, prieš, susilaikė. Tikriname 96. Balsuoti baigiame. Atmesta. 97 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaikė. Dar nieko neįdėjo. Balsuojame elektroninį. Balsuoti baigiame. Primta. 101 už, prieš susilaikė atmesta. 102 už, prieš susilaikė priimta. 103 už, prieš susilaikė atmesta. 104 už, prieš susilaikė atmesta. 105 už, prieš susilaikė atmesta, 106 už prieš susilaikė atmesta, 107 už prieš susilaikė atmesta, 7 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 111 už prieš susilaikė atmesta, 112 už prieš susilaikė. Tikriname 112. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas. Kas už? prieš susilaikė atmestą, 113 už prieš susilaikė atmestą, 114 už prieš susilaikė priimta. Tikriname 114. Balsuoti baigiame. Priimta. Viso gero, iki pasimatymo. 115 už prieš susilaikė priimta, 116 už prieš susilaikė priimta, 117 už prieš susilaikė. Tikriname 117. Balsuoti baigiame. Labai mažas balsų skirtumas. Priimam tą. 118 už prieš susilaikė priimta, 119 už prieš susilaikė atmesta, 121 už prieš susilaikė priimta, 121 už prieš susilaikė atmesta. 122 už prieš susilaikė priimta. 123 už prieš susilaikė Aš ne, ne, negerą balsavimo sąrašą turiu, sako pirmininkas. Mes ne apie Tadžikistaną dabar čia. Ne dėl Tadžikistano balsuojame, jokauja pirmininkas. EPP balsavimo sąrašas kolegos nėra teisingas. Dabar 124. Už prieš susilaikė 124. Tikriname. Baigiame. Primta. Dabar tas garsusis 125 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Tikriname 125. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar 126. Už, prieš, susilaikę. Tikriname. 126. Balsuoti baigiame Primta. 127. Už, prieš, susilaikę. Tikriname 127. Balsuoti baigiame. Primta. Kur mano dingo balsavimo sąrašas, klausė pirmininkas. Gerai. Šimtas dvidešimt septintas buvo patvirtintas, šimtas dvidešimt aštuntas už prieš susilaikė atmestą, šimtas dvidešimt devintas už prieš susilaikė. Tikriname šimtas dvidešimt devintąjį. Balsuoti baigiame. Atmesta. 130. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 131 už prieš susilaikė atmesta, 132 už prieš susilaikė atmesta, 133 už prieš susilaikė atmesta, 134 už prieš susilaikė atmesta, 135 už 134 tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 135 už prieš susilaikė atmesta. 136 už prieš susilaikė priimta. 137 už prieš susilaikė. Tikriname 137. Balsuoti baigiame. Atmesta. 138 už prieš susilaikė atmesta, 139 už, prieš susilaikė. Tikriname 139, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 140 už, prieš susilaikė priimta. 141 už, prieš susilaikė priimta. 142 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas, septintas, aštuntas balsuojame kartu, už prieš susilaikė atmesta. 144 iki 149 už prieš susilaikė atmesta. 145 iki 151 už prieš susilaikė atmesta. 143 iki 150 už prieš susilaikė atmesta. Tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Primta. 152 už, prieš, susilaikę, atmesta. 153 už, prieš, susilaikę, atmesta. 154 už, prieš, susilaikę. 55 už prieš susilaikė atmesta. 156 už prieš susilaikė atmesta. 157 už prieš susilaikė. E, tikrinamės. Balsavimą pradedam. Baigiam balsavimą. Atmesta 158 už prieš susilaikė atmesta, 159 už prieš susilaikė atmesta, 160 už prieš susilaikė atmesta, 161 už prieš susilaikė primta, 162 už prieš susilaikė. Pasitikrinam 162, pradedam balsavimą. Atmestas. 163 už prieš susilaikė primtas. 164 už prieš susilaikė atmestas, 165 už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinam 165 balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam ir atmestas. 166 už prieš susilaikė atmestas, 167 už prieš susilaikė atmestas, 9 ponas Vistisen už prieš susilaikė atmestas, 168 už prieš susilaikė atmestas. O Dieve, sako pirmininkas. 169 už prieš susilaikė priimtas, 170 už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinam 170, balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 171. Ar 71. Pone Veržet. Už. Prieš susilaikė atmestas. 172. Už prieš susilaikė primtas. 173. Už prieš susilaikė atmestas. 174. Už prieš susilaikė atmestas. 75 už prieš susilaikė atmestas. 176 už prieš susilaikė atmestas. 177 už prieš susilaikė atmestas. Ši nuomonė tai yra tiesiog kova tarp e, veržet ir uh, po, kitų. 167 už prieš susilaikė priimtas. 179 už prieš susilaikė atmestas, 180 už prieš susilaikė atmestas, 181 už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinam 181. Balsavimą baigiam atmestas. 182 už prieš susilaikė atmestas. 183 už prieš susilaikė atmestas. 184 už prieš susilaikė priimtas. 185 už prieš susilaikė priimtas. 186 už prieš susilaikė atmestas. 187 už prieš susilaikė atmestas. 88 už prieš susilaikė atmestas, 189 už prieš susilaikė atmestas. Dabar konstatuojamosios dalis 12 už prieš susilaikė atmesta, 13 e, už prieš susilaikė atmesta, kompromisas pirmas už prieš susilaikė priimtas, 17 poneveržet už prieš susilaikė atmesta. 18 už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime 18 balsuojamąją dalį. Balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 19 ponė epididėjos. Už prieš susilaikę atmesta. Antrasis už prieš susilaikę atmesta. 20 už prieš susilaikę priimta. 21 už prieš susilaikę atmesta. 22 už prieš susilaikę primta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikę primtas, 26 už prieš susilaikę primtas, kompromisas trečias už prieš susilaikę primta, 31 veržė už prieš susilaikę. Pasitikrinkime 31. Balsavimą pradedam. Daug susilaikiusiųjų. Balsavimą baigiam. Atmestas. 32 už prieš susilaikę priimtas, 33 už prieš susilaikę atmestas, 34 už prieš susilaikę atmestas. 34. Pasitikrinkim. Balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Pone Post buvo už. Tada patvirtinantas. Priimtas. Na, turbūt man trūksta padelio kavos, sako pirmininkas. Išpyliau kavą. E, ketvirtas kompromisas. Už prieš susilaikė. Priimtas. Trisdešimt devintas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 39 balsavimą pradedam. Atmestas. 40. Apitidėjas už prieš susilaikė. Atmestas. 41. Už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 40. 41. Veržyje. Balsavimą baigiam. Atmestas. 42 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė atmestas. 44 už prieš susilaikė priimtas. 45 Vestaldo už prieš susilaikė priimtas. 46 už prieš susilaikė atmestas. 47 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 47 balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Pone Post, primtas. Keturiasdešimt aštuntas atkrenta, 49 e, už prieš susilaikė atmesta, 50 už prieš susilaikė priimtas, 51 už prieš susilaikė priimtas, 52 už prieš susilaikė atmestas, 53 už prieš susilaikė priimtas, 54 už prieš susilaikė priimtas. Pasitikrinkime 54. Pone Post, sprendimas jūsų rankose, taip sakant, šį rytą. Mm, kadangi balsavote už, tai priimtas. 55 už prieš susilaikė atmestas. 56 už prieš susilaikė priimtas. E, trečias atkrenta, tai tada balsuojame dėl 57. 58 atkrenta irgi, veržyje 59 už, prieš susilaikė atmestas. 60 ponė Brok už, prieš susilaikė priimtas. 61 už prieš susilaikė priimtas 62 už prieš susilaikę priimtas, 63 už prieš susilaikę priimtas, 64 už prieš susilaikę atmestas, 65 už prieš susilaikę, 66 sako, 66 e, e, už prieš susilaikę atmestas. 65 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime 65 balsavimą. Pradedam. Balsavimą baigiam. Dėkojame poniai post ir priimtas. 66. 7. Atkrenta. Ne. ne. Atkrenta. Už. Prieš susilaikė. Priimtas. 68 už prieš susilaikė priimtas, 69 už prieš susilaikė atmestas, 70 už prieš susilaikė atmestas, 71 už prieš susilaikė priimtas, 72 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime, balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 73 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime 73. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 74 už prieš susilaikė priimtas. 75 už prieš susilaikė priimtas. 76 už prieš susilaikė priimtas. Na, e, citatos 11 už prieš susilaikę priimta. Ir gal, galutinis e, elektroninis balsavimas e, šią nuomonės projektui toks, koks jis yra pakeistas. Balsavimą baigiam. Ir jis yra atmestas 24 ir 9, prieš 19 už. Mr. Brok. Pone Brok. Ačiū. Labai trumpai paaiškinsiu mm, dėl balsavimo. Norėčiau pasveikinti, taip sakant, tą suplanuotą fondą ir jos teigimą, tačiau manau, kad turėjo vykti daugiau konsultacijų, daugiau kompromisų, o ne reikėjo taip skubėti balsuoti, taip kaip darome. Ir aišku, balsavome prieš, nesame nusistatę prieš fondo steigimą, tiesiog organizavimas buvo netinkamas. Dėkojame. Ačiū už paaiškinimą dėl balsavimo, ponė Brok ir ponas Epitidėjos. Mm. Ačiū pirmininkė. Mes balsavome prieš e, šio fondo steigimą, kadangi neįmanoma, e, kad ES tiek e, tautos, tiek kiti kentėtų. Pavyzdžiui, graikai kenčia, o mes pinigus skiriame neteisėtiems migrantams. Ačiū. Ačiū ponė Petidėjas, kiti kolegos. Analits. Aš norėčiau irgi atmesti šį pasisakymą, visiškai jam nepritariu. Ponas Brok sakė, taip, gal nepakankamai dirbome ties kompromisais ir nežinau, uh, ar vėl galėsime įtraukti šį punktą į darbo tvarkę, tačiau manau, kad tai yra blogas signalas tiek mums ir tiek blogai pasirodėme patys, kad atmetėme šį nuomonės projektą. Ačiū, ponė, ponės Užtrevičius. Dėkoju, kolegos. Tiesiog norėčiau Aldė pasisakymą pas, pateikti. Mes balsavome už, bet nepraėjo šis e, nuomonės projektas. Mums nepatiko, kaip jis buvo sudarytas, buvo labai mažai konsultacijų, jeigu jų iš vis buvo. APP, SND ir mes, man atrodo, e, buvome parengę jungtinę nuomonę dėl tam tikrų kompromisų, bet to nepakako. Jeigu nuomonė būtų buvus patvirtinta, primta, mes norėtume išbraukti tą aiškinamąjį tekstą, kuris mums visiškai netinka. To nepadarėme, nes vis tiek buvo nubalsuota kitaip. Fondo reikia, o tai, kaip mes balsavome, dėje nėra priimtina, man atrodo. Okay. Well, it... Na, kaip suprantu, nuomonės projektas nebuvo patvirtintas, mes kaip AFET siūsime savo nuomonę. Yes nesiūsime savo nuomonės Libe. Mes suvokiame, kad Libe irgi buvo labai griežta e, dar, darbo tvarkė pateikti pakeitimams, bet jau kaip ir baigėme. Čia mes baigėme aptarnėti šį punktą. Jokio balsavimo. O kada lybė balsavimas komitete bus? tokiu atveju. E, ačiū kolegos. Ir paskutinis balsavimas dėl paskutinio punkto. Aštuntasis punktas yra sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė įtrauktos integruotos sienų valdymo fondą nustatymas. Ir pra, pranešėjams yra Eduard Kukan. Prašau, žodis jums. Balsuokime, sako. Puiki nuomonė, puikus pasisakymas. Tai pirmasis e, balsavimas 64, nuo 64 iki 116. Kas už? Prieš susilaikė primtas. 44 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 44. Balsavimą baigiam. Atmesta. ponios post nėra. Kešim penktas. Už prieš susilaikė priimtas. 46 už prieš susilaikė atmestas. 47 už prieš susilaikė sakyčiau, priimtas, bet gal pasitikrinkime. Balsavimą pradedam. Kešim septintas. Balsavimą baigiam. Priimtas. 48 atkrenta, 49 už prieš susilaikė priimtas, 50 už prieš susilaikė Reikia pasitikrinti. 50. Balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Atmetam. 51. Už prieš susilaikę. Atmestas. 52. Už prieš susilaikę. Pasitikrinkime 52. Balsavimą baigiam. Priimtas. 53. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 53. Balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Priimtas. 54 už, prieš, susilaikė, atmestas. 55 už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 už, prieš susilaikė atmestas. 57 už, prieš susilaikė atmestas. 58 už, prieš susilaikė atmestas. 59 už, prieš susilaikė atmestas. 60 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 60. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. 61 už, prieš susilaikė atmestas. 62 už, prieš susilaikė atmestas. 63 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. 63 balsavimą pradam. Balsavimą baigiam. Atmestas. Pane Veržė, tikrai daug laiko skiriate šitam dokumentui 65 už prieš susilaikę atmestas. 66 už prieš susilaikė atmestas. 67 už prieš susilaikė atmestas. 72 už prieš susilaikė atmestas. 73 už prieš susilaikė atmestas. 74 už prieš susilaikė atmestas. 75 už prieš susilaikė atmestas 76, už prieš prieš susilaikė atmestas 77, už prieš susilaikė atmestas 79, už 8 atmestas 80, už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 80. Man atrodo, liberalai bals, balsuoja už. Pabaigiam balsavimą buvo atmesta. 81 už prieš susilaikė priimta. Ne, ne. 82 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 82. Aštuoniasdešimt trečias už prieš susilaikė atmestą. 84 už prieš susilaikė atmesta. 85 už prieš susilaikė atmesta. 86 už prieš susilaikė atmesta. 87 už prieš susilaikė atmesta. 88 už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime 88. priimta. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimtas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devyniasdešimt pirmas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devyniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt penktas už, susilaikė, atmesta priimtas ar atmestas. 95. Tikrinamės. Neaišku. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. <clears throat> Priimtas 96 už prieš susilaikę atmestą. 97 už prieš susilaikė priimtas, 98 už prieš susilaikė atmestas. Šimtasis už prieš susilaikė priimtas, šimtas pirmas už prieš susilaikė atmestas, šimtas antras už prieš susilaikė atmestas, šimtas trečias už prieš susilaikė atmestas, šimtas ketvirtas už prieš susilaikė atmestas, šimtas penktas už prieš susilaikė atmestas, šimtas šeštas už prieš susilaikė atmestas, šimtas septintas už prieš susilaikė atmestas, Ponas Kukan už prieš susilaikė. Priimtas. 108 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 108. Balsavimą pradam. Šimtas devinta už prieš susilaikė. Atmestas. Šimtas dešimtas už prieš susilaikė. Atmestas. Šimtas vienuoliktas už prieš susilaikė. 111 pradedam balsavimą, mm, patikrinam balsavimą, pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 113 už, prieš susilaikė atmestas, 114 už prieš susilaikė atmestas, 115 už prieš susilaikė priimtas, 117 už prieš susilaikė atmestas, 118 už prieš susilaikė atmestas, 119 už prieš susilaikė atmestas, trečiasis e, ponas Kukan už prieš susilaikė priimtas, 110 už prieš susilaikė atmestas, 121 už prieš susilaikė atmestas, 122 už prieš susilaikė atmestas, 123 už prieš susilaikė atmestas, 124 už prieš susilaikė atmestas atmestas, 125 už prieš susilaikė atmestas, 126 už prieš susilaikė atmestas, 127 už prieš susilaikė atmestas, 128 už prieš susilaikė atmestas, ponas Vito 129 už prieš susilaikė priimtas. Pasitikrinkime. 129. Tikrinamės. Trijų trūksta. Atmestas. 130 už prieš susilaikę. E, liberalai 130 e, pasitikrinkime. Buvo atmesta. 131 už prieš susilaikę Pasitikrinkime. Balsavimą baigiam. Atmestas. 132 už prieš susilaikė atmesta, 103 už prieš susilaikė atmesta, 134 už prieš susilaikė atmesta, 135 už prieš susilaikė atmesta, 135 pasitikrinkime. atmestas. 136 už prieš susilaikę, atmestas 137 už prieš susilaikę, atmestas 138 už prieš susilaikę, atmestas 139 už prieš susilaikę, atmestas 140 už prieš susilaikę, atmestas 141 už prieš susilaikę, atmestas 142 už prieš susilaikę, priimtas. 143 už prieš susilaikė. Atmestas 144 už prieš susilaikė. Atmestas 145 už prieš susilaikė. Atmestas 146 už prieš susilaikė. Atmestas 148 už prieš susilaikė. Atmestas 148 už prieš susilaikė. Atmestas 149 už prieš susilaikė. Atmestas 150 už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 prieš susilaikė atmestas 155 už, prieš susilaikė atmestas 156 už, prieš susilaikė atmestas 157 už, prieš susilaikė atmestas 158 už, prieš susilaikė atmestas 159 už, prieš susilaikė atmestas. Dabar pername prie konstatuojamosios dalies m, mm, punktų pakeitimų. Penktas už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas už, prieš susilaikė. Tikriname. Dėl septintojo prašau balsuoti. Fito mm, pakeitimas. Septintasis. Balsavimas baigtas. Atmestas. Aštuntas už, prieš susilaikė atmestas. Devintas už, prieš susilaikė atmestas. Dešimtas už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname dėl dešimtojo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Vienuoliktas už, prieš susilaikė atmestas. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmestas. 13 už, prieš, susilaikė, atmestas. 14 už, prieš, susilaikė, atmestas. 15 už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 už, prieš, susilaikė, atmestas. 19 už, prieš, susilaikė, atmestas atmestas, 20 už, prieš susilaikė atmestas, 21 už, prieš susilaikė atmestas, 22 už, prieš susilaikė atmestas, 23 už, prieš susilaikė atmestas, 24 už, prieš susilaikė atmestas, 25 už, prieš susilaikė atmestas, 26 už, prieš susilaikė atmestas, 27 už, prieš susilaikė atmestas, 28 už, prieš susilaikė atmestas. 29 ir 30 už prieš susilaikė atmesti. 31 už prieš susilaikė atmestas. 32 už prieš susilaikė pritarta. 33 už prieš susilaikė atmestas. 34 už prieš susilaikė atmestas. 35 už prieš susilaikė atmestas. 36 už prieš susilaikė atmestas. Tikriname 36, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 už, prieš, susilaikė, atmestas. 38 už, prieš, susilaikė, atmestas. 39. Tikiname 38, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Elmaras išėjęs. Dabar balsuosime dėl 39-ojo ponio Vasvaržėkas už, kas prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš susilaikė pritarta. 41 už, prieš susilaikė atmestas. 42 už, prieš susilaikė atmestas, 43 už, prieš susilaikė atmestas. Dar du balsavimai. Pone Prieda. Norėčiau pasveikinti ponę Veržę, nes ji pateikė 113 pakeitimų. Tai rekordinis skaičius mūsų komitete, man atrodo. Visada malonu sulaukti sveikinimų, ponė Prida. Nauja draugystė. 43 dėl jo dar nebalsavome. Dar vienas pakeitimas, ponios. Balsavome, ne? Balsavome, sako pirmininkas. Tuomet lieka tik tai ketvirtas. Kas, Frunzulikos, kas už? Kas prieš susilaikė? Pritarta. Ir dabar elektroniškai balsuojame dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Balsavimas baigtas, pritarta. 32 balsavus už, 4 prieš. Kolegos, ačiū už dalyvavimą balsavimuose. Mums mm, jis užtruko 15 minučių ilgiau ir dabar turiu garbę perduoti pirmininkavimą kolegai Freund. Už trijų minučių posėdis tęsiamas. Good morning again from my side. Uh... Labas rytas, kolegos. Nors ne pirmą kartą pirmininkauju posėdžiui, vis dėlto atrodo, kad e, būtų pirmas kartas. Netaip dažnai tai nutinka, taip, o ne pradė tekstams taiksyti su manimi e, dabar visą valandą. Tęsime darbą pagal darbo atvarkę ir Toliau nagrinėsime partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Turkmenistanu sudarimą. Norėčiau paprašyti ponę Manesku pristatyti savo pranešimą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti ponios Magerinį pranešimu apie tai, kad ES e, įkurs delegatūrą Turkmenistane, taigi mūsų visų pastangos e, vainikuojasi sėkme. Europos parlamentas sulaukė teigiamo atsakymo į savo raginimus ir, kaip jau sakiau, anksčiau Europos Sąjunga norą visapusiškai plėt, dirbti su Turkmenistanu E, saugumo, įstatymo viršenybės, energetikos ir klimato kaitos srityse. Turėsime galimybę užmėgsti e, dialogą įvairiose srityse su Turkmestanu. Dėl teksto, kuris siūlomas šią rezoliuciją, turėsime galimybę išreikšti nuomonę dėl partnerystės ir bendradavimo sutarties prieš jos patvirtinimą ir traukti keletą dalykų. E, trumpalaikius E, patikimus kriterijus, politinės rekomendacijas dėl politinės sistemos, žmogaus teisų, laisvės, įstatymo viršenybės ir viešojo sektoriaus įsipareigojimo gyvendinti žmogaus teisų stebėsinos mechanizmą, kurį siūlo pane Mogerinė. Tikiuosi, kad ieškosiu rasime bendrą politinį pagrindą su kitomis frakcijomis, apspręsdami trumpalaikius ir gal, ilgalaikius reikalavimus, kuriais bus paremtas mano, mūsų bendradarbiavimas su Turkmenistanu. Mūsų komitetas turės galimybę nuolatos peržiūrėti e, daromą pažangą, tikrinti ar laikomasi patvirtintų kriterijų ir dar kartą inicijuoti pritarimo teikimo procedūrą. E, e, raginu kolegas bei šešėlinius pranešėjus siūsti E, pakeitimų pasiūlymus ir nebejoju, kad mūsų bendradarbiavimas bus veiksmingas ir parengsime naudingą tekstą. E, pakeitimus reikia įteikti, kaip tikriausiai žinote, iki gruodžio 11-11 val. Ačiū. Ačiū ponė Manesko, noriu priminti visiems, kad mes tikrai labai stipriai vėluojame posėdėje pagal darbo tvarkę dėl e, užsitęsusio balsavimo. Turime baigti darbą 10.15 minučių, kad spėtume perėti prie 10.15 10 val. 15 minučių numatyto bendro posėdžio su VDV komitetu. Terminą jūs jau paminėjote, bet ponas Ali paprašė žodžio. Bet nelgiau nei dvi minutės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš esu šešėlinės pranešėjas Alde frakcijoje. Pone Manesku, mėly kolegos, noriu pasveikinti pranešėją pristačius šį, šią tarpinę ataskaitą, kurioje nuosekliai pristatoma Turkmenistano ir es santykių istorija bei pastarieji naujausi įvykiai. Mes vertiname tai, kad pranešime siekiama patvirtinti trumpalaikius reikalavimus, kurių pagrindu bus vertinama vyriausybės pažanga ir vertinam ar pasiekta reikalinga pažanga. Mes norėtume paaiškinimo kai kuriais klausimais. Visų pirma, dėl žmogaus teisų yra pozityvių žingsnių. Pavyzdžiui, patvirtintas visapusiškas nacionalinis žmogaus teisų veiksmų planas 2016-aisiais bei patvirtintas pirmasis ombudsmenas laikantis peržiūrėtos konstitucijos, šalies konstitucijos nuostatų. Tuo pat metu išlieka nemažų spragų teisės sistemoje. Yeah Turkmenistano teisės sistemoje ir ne, ne, neužtikrinamas veiksmingas nuostatų gyvendinimas. Toliau demokratija. Svarbu aiškiai atskirti vykdomosios įstatymų, leidžiamosios ir teismų valdžias, remiantis Turkmenistano konstituciją ir e, demokratijos principais. Be to, reikėtų pabrėžti, kaip svarbu laikytis pluralistinės demokratijos principų. Trečia E, skaidrumo stygius tai problema, kuri išlieka Turkmenistane. Neturėtume, e, turėtume įvertinti e, tarptautinės priežiūros ir stebėsenos svarbą. Kalbant apie tai, noriu pasakyti, kad pozityvus pokyčiai įvykę pastaruoju metu. E, e, yra sveikintini dalykai. Toliau Turkmenistano indėlis į regioninį stabilumą. E, Turkmenistano nuolatinio neutralumo statusas padėjo užtikrinti didesnį stabilumą ir veikti tokias grėsmės kaip terorizmas, neteisėtas narkotikų gabenimas ir nusik organizuotas nusikalstamumas. Taip pat norėčiau pabrėžti jungtinių tautų prevencinės diplomatijos e, E, svarbą Šhabade, tai svarbu e, užkardant regioninius konfliktus galiausiai. Svarbu, kad Europos parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie žmogaus teisų ir demokratizacijos nuostatų gyvendinimą, kaip, kurios egzistuoja partnerystės ir bendradarbiavimo sutartyje. Ačiū. Žodis ponui Boris Jaroševič, e, išorės veiksmų tarnybos Vidurinės Azijos skyriaus vadovas. Ačiū. Mes sveikiname šį pranešimą. Vyriausiai galiotinė ponė Mogerinė iš tikrųjų paskelbė, kad pradės veikti e, Turkmenistane delegatūra ES kitų metų eigoje ir tokiu būdu galėsime atidžiau stebėti žmogaus teisų raidą šalyje, galėsime palaikyti e, tiesioginį dialogą su šalies vyriausybė. E, bei stebėti, kaip įgyvendinamos įvairios mūsų sutartys su Turkmenistanu. Tačiau turime išlikti realistiški. Negalime tikėtis labai greitų pokyčių, tai ilgalaikis procesas, matėme, kaip tai vyko su Uzbekistanu, bet svarbu e, sukurti tinkamą pagrindą santykiams kad e, galėtume lydėti šalį jai įgyvendinant reikalingas reformas. Taip pat mes sveikiname Turkmenistano vaidmenį regioninėme bendradarbiavime. Prieš dešimtį metų įvyko e, susitikimas ministrų lygmenių, Turkmenistanas dalyvavo jame ir matome, kad ta šalis e, vaidina svarbu vaidmenį regiono vandens išteklių valdyme, taip pat ir taip pat ir per Aralo jūros fondą. E, mes sveikiname šį pranešimą, bet tikrai turime vertinti realistiškai, ko galime tikėtis nuveikti Turkmenistane per trumpą laiką. Ačiū. Norėčiau priminti Jums, kad antrasis keitimasis nuomonėmis įvyks e, sausio 21-ąją, o balsavimas komitete vasario 5-ąją, plenarnėme posėdėje e, kovo 1-ąją 2019. E, Point. Toliau, kitas darbo tvarkės punktas. ES e ir Rusijos politinių santykių padėtis. Svarstysime pranešimo projektą, kurį parengė ponė Kalnietė. Kaip jūs visi žinote, santykiai su Rusija buvo sudėtingi pastaraisiais metais ir juos daugiausiai įtakojo uh, karas Ukrainos rytuose, Krymo pusęsalio okupacija bei aspektai susijęs su Minsko susitarimo įgyvendinimu. Praėjusią savaitę už ir už praeitą savaitę buvo skalota situacija Azovo jūroje dėl incidento, kuris, kurį mes griežtai pasmerkėme. Mes tikimės geros valios iš Rusijos ir tikimės, kad Kerčio pusęsalyje e, bus Maskva atkurs normalius santykius, ponia Kalnietė. Dėkui, pirmininkė. Jau maždaug keturi metai praėjo po e, Gabrieliaus Landsbergio pranešimo patvirtinimo apie ES ir Rusijos santykius. Ir Turiu pasakyti, kad dabar situacija daug prastesnė negu 15 metais. 15 metų pranešime kalbama apie Rusijos kišimąsi į Sirijos reikalus, Asado režimui teikiama pagalba, Rusijos įvairios karinės pratybos, Zapad 2017 metais e, ginklų kontrolės susitarimų pažeidimas Ir taip pat įvairios kibernetinės atakos, siekiant kištis rinkimus įvairiose ES valstybėse narėse, Rusijos žvalgybos pareigūnai žudo europiečius jų teritorijoje, naudodamėsi cheminiais ginklais, daugelis Rusijos ir užsienio piliečių, mm, tarp jų ir Olegas Sensovas, yra kalėjimuose, jam grasinama. Nematome jokios pažangos įgyvendinant Minsko susitarimus Maskva mm, remia neteisėtus rinkimus Dombase. Ir Donetskė. Taigi turim iš naujo įvertinti santykius su Rusija. Savo pranešime Aš siūlau nutraukti pasenusi ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris vienaip ar kitaip neveikia. ES turėtų toliau tęsti sankcijas, taip pat ir prieš konkrečius asmenis įgyvendinti Magnitskio susitarimą, neišduoti vizų, stabdyti Nord Stream 2 projektą kuris visiškai netitinka ES energetinės politikos ir užsienio saugumo strategijos. Ir valstybės narės turi nustoti vykdyti tas auksinių vizų programas. Turime taip pat skleisti informaciją apie ES vertybės rusų kalba. Pagrindiniai mm, principai santykių su Rusija kurie buvo paminėti 16 metais vadovų taryboje, turi būti išlaikyti. Turim neužmiršti, kad mūsų laukia pasauliniai iššūkiai, kova su terorizmu, klimato kaita, mm, atominių ir kitokių ginklų neplatinimas. Reikia rasti būdų, kaip deskaluoti dabartinę įtampą ir norėčiau paskatinti, kad vyktų konsultacijos su Rusija, kad nebūtų konfliktų, kai kalbame apie e, civilinę ir karinę aviaciją. Kolegos, mes dabar e, vengiame uh, siekiame, kad incidentai su Rusija nesieskaluotų iki karinio lygio ir neturim jokio bendradarbiavimo. Ir dabar tikrai nelaikas naujom iniciatyvom, bet tai nereiškia, kad turim visiškai nutraukti bet kokius santykius su Rusija. Turime remti um, konkrečių paprastų žmonių santykius, akademinius mainus, pilietinių visuomenių bendradarbiavimą. Turime padėti nepriklausomai žiniasklaidai ir tyriamajam, žur, tyriamajai žurnalistikai. ES dalyvauja kovoje tarp dviejų rūšių nuostatų - tarp demokratijos vertybių ir autokratijos ir aš, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad diskusijos mūsų bus vaisingos, kad prisidėsit prie šio pranešimo. Paskutinė pakeitimų pateikimo data yra 11 val. ryto 10 sausio. Užbaigdama norėčiau pasakyti, kad komitete kalbu labai retai ir manau, kad tokią svarbę temą negalėjau tylėti. Kalnietė. Dėkui, ponė Kalnietė. Aš pasisakysiu ponios Jakonsari vardu. Jis labai atsiprašo, kad negalėjo šiandien atvykti. Šiandien Suomijos nepriklausomybės diena 101 nepriklausomybės, 101 nepriklausomybės metai, tai jinai negalėjo šiandien atvykti. Taigi jos vardu noriu padėkoti pranešėjai už darbą ir iš tiesų nėra pasitikėjimo iš abiejų pusių status quo yra tokioje klavėtėj, gaila, kad Minsko sustarimai neįgyvendinami, situacija niekaip negerėja. Aišku, kad santykiai su Rusija turi būti paremti tarptautinės teisės normų laikymusi. Todėl tokiu metu labai svarbu bent jau išlaikyti tas pozityves sritis, kur bendradarbiaujama su Rusija. Pavyzdžiui, Šiaurės partnerystė, toliau Arktikos ir Barenso bendradarbiavimas, siekiant taip pat išlaikyti brandolinį sustarimą su Iranu pritariu pranešėjai, kad reikia rasti būdų deeskaluoti dabar esančią įtampą. Ir turėtume čia galbūt konsultuoti su rusų parlamentarais. Tokios konsultacijos būtų svarbios. Labai svarbu, kad abi pusės tas kliūtis pašalintų, kad ES Rusijos delegacija mm, galėtų vėl dalyvauti tose tarp parlamentiniuose susitikimuose. Svarbu, kad jie atsinaujintų. Čia turime neužmiršti iššūkių susijusių su skaitmeninimu, su robotais ir dirbtiniu intelektu. Dabar pasigėdau dar dviejų dalykų šiame pranešime tai, kad Rusija remia ekstremalius dešiniuosius Europoje ir kišasi į rinkiminės kampanijas, turim užkirsti kelią tokiam dalykam, kad visuomenė nebūtų klaidingų žinių taikinių. Pastebime dėja tokius dalykus ir savo valstybėse narėse pavyzdžiui, Vengrijoje. Tai tiek Liza Jakonsari, kaip šešėlinė pranešėja, galėjo pasakyti, dabar steiksiu žodį ponui Priedai. Ačiū pirmininkė. Mm, Pasak, padėkoti e, pranešėjai, ponė Aleksandrai, dėkoju už parengtą puikiai pranešimo projektą. E, kuris apibendrina e, santykius tarp ES ir Rusijos. Aišku, reikia suvokti, kad e, bendradarbiavimas su Rusija nėra geriausias. Nežinau, kaip pavadinti šį bendradarbiavimą. Negalėtume jo vadinti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kadangi per pastaruosius keletą metų situacija dar tik pablogėjo. Uh, ir veiksmai vyksta Argentinoje. Taip pat e, e, Putinas buvo Argentinoje, vis dar e, vyksta konfliktai Ukrainoje. Ir tai pabrėžia dar kartą, kad tą faktą, kad Rusija nori vienašališkai pažeisti te, teisės viršenybę, taip pat ignoruoja tartutinės bendruomenės kreipimusis. Bent jau taip yra dabar nepaisant viso to, ES vis toliau nori tikėti bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo dvasia. Ir e, tai aišku yra mūsų vertybių pagrindas. Bet Rusija. Mums sunku su tuo sutikti. Cela est nécessaire et on a vraiment un intérêt commun et puis de privilégier un engagement sélectif. Ir aišku, e, labai dažnai kalbame apie e, energetinę nepriklausomybę, taip pat terorizmą. Ir aišku, Putinas ir jo tauta e, tiki jo melu ir trūksta atviro komunikavimo su visa visuomenė ir būtent dėl to mes turime padėti tai visuomeniai sveikinti teisės viršenybę, demokratiją, žmogaus teisės ir šiame kontekste e, e, tas kontaktas su žmonėmis, su tautomis yra labai labai svarbus, tas vadinamasis people to people ir jis turėtų tęstis. Mes turėtume galvoti apie e, pilietinę Rusijos e, visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą. Pavyzdžiui, praeitą savaitę, ponė Bredo, sako pirmininkas, galbūt galėtumėt baigti. Taip, baigiu. E, žm... Žm... Jis buvo susitikęs su, žmo, su žmogaus teisų centro atstovais ir E, tokie, tokie santykiai tęsiasi su Gruzija, Moldova, taip pat ir e, kitomis kaiminėmis. Dėkoju dabar ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti Sandrai Kalnėtį už tokį e, nuomonės projektą, pranešimo projektą, kurį pristatė mūsų komitete. Tikrai Aš matau jame tikrai nemažai turinio, ypač kalbant e, apie e, tą žinę, kurią jis norėtų perduoti, kadangi baigėsi mūsų kadencija ir jos pabaigoje tai apibendrins mūsų veiklą ir parodys politinę visą situaciją e, santykiuose su Rusija kolegos. Turime pripažinti vieną dalyką, kad ES ES, Rusijos santykiai tikrai yra labai pablogėję. Kalbant apie strateginę partnerystę, jie galbūt per daug buvo ambicingi tuo metu, kai juos e, e, bandėme sudaryti, buvo galbūt pervertinti, tai buvo daugiau mūsų noras užmėgti tos santykius, neatspindėjo realią padėtį. Ir e, aišku, situacija buvo visiškai priešinga, nei mes norėjome. Uh, iš Rusijos pusės e, buvo kvestionuojama viskas, ką siūlė ES remiantis tarptautinė teisė, atvirų dialogų, dvišalėmis susitarimais, geros kaiminystės politika, visa tai, ko mes siekiame. Ir tai nėra istorijos pabaiga, Rusijos e, veiksmai e, vis dar tęsiasi, kalbant apie dezinformaciją, yra visiškai neprimtina kas vyksta žiniasklaidos srityje, socialinėse platformose. Tai yra atviras karas, nukreiptas prieš europietiškas vertybės, objektyvę informaciją, kuri egzistuoja. Ir mes neturime tiesiog tik sekti tų žinių, mes turime eiti ir būti žingsnių priekyje. Kolegos, norėčiau E, čia e, atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų punktą šiame pranešime, taip pat Magnitskio E, teisės aktas Europai, e, nes mes nenorime, kad tokie despotai e, mūsų valdytų. 10 gruodžio dieną Europos užsienio reikalų ministrai susitiks ir aptars Olandijos pasiūlymą, kuris būtent į tą teisės aktą atkreipia dėmesį. Ir aš kreipiuosi į mūsų ministrus palikti tą pavadinimą Magni, Magnitskio teisės aktas, nes jis turi labai svarbę reikšmę žmogus, kuris buvo nužudytas dėl to, kad jis kovojo su korupcija, kovojo prieš korumpuotą režimą Rusijoje. Pone Užtevičiau, sako pirmininkas, gal galėtumėt baigti. Taip, tikrai. Tos valstybės narės, kurios jau yra patvirtinusios šią teisės aktą, Junktinė karalystė, Latvija, Lietuva, Estija, turėtų būti puikus pavyzdys ES kitoms valstybėms narėms, kad jos irgi patvirtintų Magnitskio teisės aktą. Ačiū, ponia Užtevičiau ir tuo baigsime diskusijas dėl ir pasisakymus ES ir Rusijos politinių santykių padėties. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 10-11 val. 19 metų. Sausio 10. Kitas punktas yra 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas ir Europos išorės veiksmų tarnybą. Na ir perduosiu žodį nedėlsdamas e, poniai Mūdį. Ačiū pirmininkė. Kalbu E, ponios Nina Gil vardu, kuri negalėjo čia dalyvauti. Norėčiau pristatyti AFET nuomonę dėl 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ES bendrojo biudžeto. Ir Ninos vardu kalbu, kalbant e, E, apie tai. Pone Nina iškelia penkis e, dalykus. Ji kalba apie visuotinės e, diplomatijos svarbą ir kreipiasi į Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri turėtų investuoti į strateginę komunikaciją. Nina taip pat pabrėžia, kad reikia ir toliau tęsti ir gerinti tvaraus valdymo ir taip pat rinkimų stebėsenos dalykus, taip pat e, kalba apie tai, kaip pagerinti tą ribotą konkurenciją su ES ir paslaugų tiekėjais. Taip pat ji E, kreipėsi į Europos išorės veiksmų tarnybą, kad pasinaudotų tais ekspertais, kurie dirba čia, dirbtų su ES delegacijomis, užtikrintų socialinės apsaugos sistemas iki 20 metų. Taip pat ketvirtas punktas, ji pabrėžia, kad reikia daugiau dėti pastangų ir siekti bandyti. M, kovoti su e, lyčių neligybė, ypač vidurinės vadovaujančios grandies e, prasme. Taip pat kalbant apie ekspost kontrolę, pirmą kartą e, metų pabaigos išlaidos, lapkritis, spalis E, buvo šiek tiek didesnės. Dėl to jis skatina Europos išorės veikimų tarnybą e, kreipti dėmesį į šią situaciją. Na, kalbant apie vykdančiasias agentūras ir mm, biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ji sako, kad e, Global Europe auditas yra reikalingas tam, kad būtų įvertinti finansiniai sandoriai. Taip pat ji mm, pritarė Europos audito rūmų rekomendacijoms išlaidoms dėl Global Europe ir e, skatina komisiją patvirtinti tas rekomendacijas. Nina taip pat pabrėžia, kad e, tvarus e, valdymas, taip pat rinkimų stebėsena misijų metu turi būti irgi užtikrinta, kadangi tai yra um, labai svarbu. Ketvirtuoju punktu jį kalba apie tai, kad ES finansavimas projektams nėra pakankamas ir skatina komisiją e, priimti e, papildomus veiksmus ir užtikrinti šias priemonės. Na ir paskutinis punktas, kalbant apie tai, e, Nina sako, kad Turkijoje reformos yra nepakankamai remiamas ir per mažai joms yra keliamas sąlygų. Be to, ji taip pat prašo komisijos įgyvendinti visas rekomendacijas, kurias pakeitė mm, išorės veiksmų tarnyba dėl pabėgėlių Turkijoje, e, gerinti atskaitomybę e, dėl įvairių grinų pinigų projektų ir bendradarbiauti su Turkijos e, institucijomis ir gerinti situaciją. Taigi, jeigu turėsite klausimų, mielai atsakysiu bet e, turėtumėt pateikti pakeitimus iki gruodžio 11 ir antrą e, sausio turėsime balsuoti dėl šios nuomonės projekto. Ačiū. Ačiū, ponė Mūdi. Toliau EPP frakcijos vardu Kristian Van Prida pasisakys, bet noriu priminti, kad labai vėluojame ir turite daugiausiai dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Laimiai, ne dėl mano kalties taip yra. Norėčiau bendrais bruožais e, pakalbėti apie dviejų klausimų biudžeto gyvendinimo patvirtinimą EIVT visų pirma ir e, vyriausios įgaliotinės diskusijas su biudžeto kontrolės komitetu. E, biudžeto kontrolės įgaliojimai yra riboti šiuo klausimu, reikia sutikti daugiau galiojimų, tikrinti, kaip e, panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir e, reikėtų įvertinti, kaip gyvendinamos pareng... anksčiau parengtos audito rūmų rekomendacijos, tink, užtikrinant tinkamą lėšų panaudojimą. Ir e, taip pat ir administracijos biudžeto gyvendinimą. Dėl, e, komunik, dėl ryšių apie pagrindinės strategijas. Ri, prieš dvi savaitės surengiau apvalaus stalo diskusijas dėl melagingų žinių sklaidos. Kalbėjome apie Moldovos atvejį. Reikia e, mobilizuoti asmenis, kurie puikiai išmano vietinį kontekstą, nebūtinai tai turi būti žmonės iš rytų ar iš vakarų Europos. Taip pat reikia prisidėti prie veiksmingos viešųjų ryšių <coughs> ir viešosios diplomatijos strategijos plėtotės. <clears throat> apie tai reikia pamaistyti, e, pavyzdžiui, kalbant apie IPA 3 priemonę. Norėčiau akcentuoti ir lygybės e, aspekto įtraukimą į VT darbą. Toliau Europos komisijos biudžeto gyvenimo patvirtinimas. Dar kartą, kaip ir EIVT atveju, audito rūmų rekomendacijos dėl šio biudžeto gyvenimo yra pozityvios ir yra problemų dėl pasirinktų kitų auditorumų e, nagrinėtų biudžeto skirsnių reprezentatyvumo. Buvo nagrinėta, kaip panaudojamos lėšos kitos Global Europe skirsnių dėl IPA fondų panaudojimo. Tai yra mūsų dėmesio taikinyje ir audito rūmų ataskaitoje akcentuojami svarbus aspektai. Taip pat kalbama apie būtinybę šal... gerinti administracinius gebėjimus šalise, kurios yra e, naudos ir lėšų gavėjos. Taip pat svarbi ir šalių kandidačių politinė valia e, gerinti administracinius gebėjimus biudžeto klausimų. E Komisija turėtų būti griežtesnė. E, pa, prižiūrėdama lėšų panaudojimą, kaip tai akcentuoja audito rūmai. Dėl e, rinkimų stebėjimo misijoms skirtų e, lėšų panaudojimo abi institucijos EIVT ir komisija turėtų drauge pamastyti, kaip užtikrinti ger, geresnį darbą čia. E, Yra ir kitų aspektų e, priemonė skirta pabėgėliams tur, Turkijoje, taip pat priemonės skirtos Niger, Nigerijai ir Maliui, Centriniai Afrikai. Pone Prėda, jau dabar beveik pusė vienuoliko. Ačiū, sako pirmininkas. Ir žodis ponui Vistisen. Pasistengsiu kalbėti trumpai, dėkoju pranešėjai ir tikiuosi galimybės dirbti su ją ateityje. Pateikėme pakeitimų dėl kelių aspektų. Visų pirma, ES stebėjimo misijų, manome, kad jos turi būti geriau organizuojamos. Antra, norime, kad būtų tvirtesnių nuorodų į valstybės narės, nes valstybės narės ir toliau vaidina svarbiausią vaidmenį e, šioje užsienio politikoje ES. Taip pat manome, kad kai kurių klausimų atverimas atvertų Pandoros skrinę, nes turėtume domytis, pavyzdžiui, ir kuriais kitais aspektais, kai kalbam baina apie atstovavimą, geografiniais aspektais, kuriuos sunku būtų aptarti šiame dokumente, taip pat teiksime pakeitimus dėl Turkijos ir Turkijai skirtų pasirengimo stojimai lėšų ir tikimės, kad bus parengti geri kompromisai. Ačiū, ponė Vistisen. Noriu priminti Jums, kad pra... pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 11. -osios. Ja, ganz, ganz, kurz, äh, ganz kurz zum Discharge äh, 2017. Dėl biudžeto, 2017 biudžeto įvykdymo patvirtinimo noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Nina Gil išsakė kritinių pastabų dėl rinkimo stebėjimo misijų, darbo ir tinkamo, tinkamas finansų valdymas kitas E, komentuotas klausimas. Manau, kad šioje konkrečioje srityje turėtume palaikyti mm, jau taikomus metodus, nes bet turime pamastyti apie sprendimų prieimimo procedūrą, bei taip pat e, sąlygas vietoje darbo sąlygas vietoje. Kai kam tai gali pasirodyti brangu, bet pažvelkime, pavyzdžiui, į Pakistaną. Reikia nuomotis automobilius, tai kainuoja. Ir rinkimų stebėjimas bei demokratijos sklaida, manau, daro poveikį. Ir nemanau, kad čia reikia pernelyg smulkmeniškai gilintis į kai kuriuos finansinius aspektus ir reikalauti didžiulių pokyčių čia. Todėl aš pasisakyčiau už tai, kad pernelyg toli nenueitume ir per, pernelyg daug, per, pernelyg neįsigilintume į tai. Baigtas šio klausimo svarstymas, sako pirmininkas, toliau svarstysime ES pajėgumų e, konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimą. Pirmasis svarstymas pranešėja yra Soraya Paust. Noriu taip pat visiems čia esančiams priminti, kad e, diskusijos šiuo klausimu dar bus, kuomet turėsime daugiau laiko, nes šiandien neturime tiek laiko, kiek mums reikia. Soraya, prašau kalbėti taip pat trumpai. Ačiū pirmininkė. Nebus E, paprasta trumpai pristatyti šį klausimą, bet aš pabandysiu. Visų pirma, džiugiuosi galimybę pristatyti šį pranešimo projektą dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijoje ir tarpininkavime. Manau, kad žvelgdami šiandienos pasaulyje visi sutarėme, kad prevencija ir tarpininkavimas yra labai svarbus siekis ES, ne tik skatinti, bet ir aktyviai dirbti šioje srityje. Konfliktų prevencija yra ES mąstymo ir požiūrio dalis. ES buvo sukurta kaip e, siekis priemonė užkartyti konfliktus ar ES valstybių narių. Tai savas yra taikos projektas, todėl ES privalo stiprinti šiuos gebėjimus konfliktų, prevenci konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo darbą. Pranešime kalbama apie tai, kaip ES galėtų būti sustiprintos dirbti nuosekliau konfliktų prevencijoje. Pranešimo rengime visi susiję veikėjai labai aiškiai pareiškė, kad turime susijęti mūsų darbą plačiau ir turime padaryti tai, ką turime padaryti. Moteris taika, saugumas, tai dar viena darbo tvarkė, tai yra reformų veiksnys, tai veiksminga priemonė perėti nuo e, e, e, ekskluzyvinio prie demokratinio sprendimų prieimimo, lyčių lygybės, konfliktų prevencijos, taikos saugumo ir tvarios taikos. Es yra įsipareigojusi siekti taikos ir šis pranešimas yra aiškus priminimas apie šį įsipareigojimą. ES vaidina konkretų specifinį vaidmenį pasaulyje šiandien. Tai yra pagrindinė tarptautinių organizacijų finansinė remėja bei donorė taip pat didelė prekybinė partnerė. Turėtume nepamiršti, kad tai reiškia, kad turime prisimti didesnį atsakomybę veikti taikos labui ir skatinti sąžiningą, e, galimybę sąžiningai plėt, plė, vystytis visiems. Ir taip pat turime įnešti svarų indėlį konfliktų prevencijos darbą. Turime didinti savo įsipareigojimus. Taip pat man džiugu pažymėti, kad būtent Tai ir pademonstravo vyriausiai galiotinė keletų atvejų. Europos parlamentas vaidina vis svarbesnį vaidmenį parlamentinės demokratijos rytyje. Turime remtis šiomis tendencijomis, stiprinti jas. Visame konfliktų prevencijos darbe labai svarbu skirti dėmesį moteriams. Moteris labiausiai nukenčia nuo konfliktų. Jos yra uh, tie veikėjai, kurie mažiausiai dalyvauja prevencinėme darbe. Tai paradoksas ir ES turi žimti aiškę poziciją šiuo klausimu. Tai nelogiška ir tai tiesiogiai menkina sėkmingą atliekamą darbą. Taigi, kreipiuosi į, į moteris, akcentuoju lyčių lygybės aspektą įtraukti į visus konfliktų prevencijos darbus visose etapuose. Taip pat turime skirti reikalingą finansavimą tam. ES turi e, patvirtinti jungtinius ilgalaikius prioritetus, stiprinti visapusišką architektūrą. Turime padaryti daugiau ir dirbti geriau. Ir žengti kad žengtume tinkamą kryptimi, teikiu tokias rekomendacijas turėtume įsteigti ES aukšto rango patariamąją grupę tarpininkavimo klausimais. Ta grupė skatintų e, institucijų koordinavimo ir nuseklu, darbo nuseklumą, akcentuotų lyčių aspekto opumą, užtikrintų, kad ES mm, ypač imtųsi veiksmų iš anksinio perspėjimo atvejais. Taip pat pasisakau už ES ypatingojo pasiuntinio ar taikos pasiuntinio paskirimą. Turime parodyti pasauliui, kad ES prioritetą skiria taikai. Tarp instituciniam darbe reikia priemonių šio aspekto stiprinimu. Reikia papildomų mechanizmų. Be to, raginu įkurti darbo grupę taryboje skirtą konfliktų prevencijai ir tarpininkavimui. EIVT turi toliau plėtoti savo konfliktų prevencijos tarnybas, paslaugas ir priemonės, taip pat gebėjimus imtis lyčių aspekto ir konfliktų. Noriu, kad būtų skiriamos investicijos, kad būtų numatyti nuolatiniai susitikimai, taip pat būtų kaupiamos žinios apie konfliktų prevenciją ir tarpininkavimą. Žiniomis turi dalintis visos institucijos. EIVT taip pat reikia renkti analizės e, apie lyčių aspekto aktualumą, ypač konfliktų draskomose zonose. Turime negilinti, ne, neaštrinti konflikto vien dėl to, kad visko aiškiai nematome ar nesuvokiame. Taip pat reikia atlikti prevencinį darbą. Noriu priminti Europos komisijai, kad šiandienos pasaulyje vis e, iškiau juntamas poreikis imtis spręsti konfliktų priežasčių, taip pat e, nepamiršti vystomos plėtros tikslų, sprendžiant šios konfliktus. E, taip pat akcentuoja žmogaus teisės, įstatymo viršenybę, teismų reformą. Tai labai svarbu paremti šiuos aspektus, taip pat dirbti su pilietinė visuomenė, e, skatinant lyčių integravimo programas. Tai visą tai svarbu konfliktų prevencijos darbe ir kreipiuosi komisiją e, raginu pasiekti, kad visos intervencinės pastangos apimtų lyčių aspekto aktualizavimą. ES labai akcentuoja visapusišką atsaką į konfliktus, tai akcentuoja konfliktų prevenciją ir tarpininkavimą ir ne ES šalise. ES įsitraukimas atskleidė, kad diplomatija ir tarpininkavimas gali duoti rezultatų net ir sudėtingiausiose tarptautinėse situacijose. Europos parlamentui svarbu toliau remtis sėkminga, sėkmingais pasiekimais tarpininkavimo ir dialogo srityje. Reikia struktūrų, kurios užtikrintų sustiprintą koordinavimą ir siūliau vicepirmininkui būti atsakingam už tarpininkavimo pastangų koordinavimą bei skatinti dialogą ir susijusią veiklą. Jau septynės minutės kalbate, ponia Post. Galiausiai aš tikrai manau, kad ES turi skirti reikalingus išteklius. Taip pat mums reikalingas toks biudžetas, kuris leistų politinio, e, tinkamo politinio masto ambicijas praktiškai gyvendinti. Tai apima biudžetą konfliktų prevencijai, taip pat e, tinkamą finansavimą darbuotojams. Ačiū, dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų sutikimų. Dėkoju. Ponas Prieda prižadėjo, kad kalbės labai trumpai. Taip, pirmininkė, aš noriu pristatyti, ką kolega Danžan nori pasakyti. Šio pranešimo tikslas yra stiprinti ES pajėgumus konfliktų prevencijoje Ir tai labai svarbu, tarpininkavimas ir konfliktų prevencija yra svarbiausi, vieni svarbiausių užsienio diplomatijos aspektų. Toks pranešimas yra svarbus, bet tekstas kelia problemų. Ir čia apie šios e, konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo aspektus kalbama tik lyčių lygybės aspektų. Tai yra labai siauras aspektas ir dėl to aš pateikiau pateik, pakeitimų, kad mm, praplėščiau šį pranešimą ir geriau jį subalansuočiau. Dėkui dabar ponas Kukan vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu patyręs tarpininkavimo srityje, tai labai norėčiau šiek tiek pakalbėti. Pavėlavau į pristatymą. Manau, kad labai gerai, kad šiam klausimui skiriame laiko, rengiame pranešimą iš savo patirties galiu pasakyti, kad tie e, konfliktai, pavyzdžiui, kurie vyksta vakarų Balkanuose, reikalauja rimto politinio dalyvavimo, tarpininkaujant ir užkertant kelią krizėm. Ir ši e, sritis taptų, turėtų tapti e, strategiškai, politinė prasme stipresnė ir ES turi imtis šioje srityje ankstyvųjų veiksmų, Aš pateiksiu pakeitimų ir prisiminkim priemonės, kurias labai sėkmingai Makedonijoje naudojame. Dėkui ponui Kukan, dėkui visiems. Ar ponė Post pranešė norėtų sureaguoti, bet tik 30 sekundžių turite? Ne, neturiu daugiau jokių komentarų, tik tai Manau, kad mes kartu puikiai visi dirbsime ir toliau. Dėkoju, noriu priminti, kad paskutinė data pateikti pakeitimus yra sausio 10. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas, sveikinuosi su Linda McAvan. Vyksta bendras posėdis su vystimosi komitetu Čia kalbame apie kaiminystės vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas pagal bendrą procedūrą. Už šią nuomonę atsakingi abu komitetai ir ketvirtą vasario vėl vyks bendras mūsų dviejų komitetų posėdis. Ta priemonė yra labai svarbi, nes jinai apsprendžia, kokia parama bus e, skirta Ir tas pranešimas yra 200 puslapių apimties. Jį e, svarstysime šiandien. Laiko neturime daug. Dabar noriu suteikti žodį e, vystimosi komiteto atstoviai Linda Mekavan, kad